The, uh, the... Kitas darbo tvarkės punktas yra klausimas užduoda, į kuriuos atsakoma žodžiu dėl smulkio verslo akto apžvalgos. Speaker. Visų pirma, kalbės ponas Benson dvi minutės. Jis. Žodis jums. Dėkoju. Ekonominė krizė paveikė smulkų į verslą Europoje. Ir be to bus, turi būti taikomos bazelio taisyklės kapitalo direktyvoje numatytos. Tai reiškia, kad smulkiajam ir vidutiniam verslui bus dar sudėtingiau e, sukurti kapitalą Tai ir taip pat skatinti augimą, kurio taip reikia Europai. Ir šioje rezoliucijoje Europos parlamentas siunčia labai aišku signalą komisijai dėl to, kad reikia priimti būtinus sprendimus tam, kad padėtume smulkiam ir vidutiniam verslui. Buvo pasakyta, kad politikai neturėtų e, renkti įvairiausių kampanijų, bet politikai turėtų steigti galimybės įmonėms Europoje aukti ir tas sąlygas augimui turėtume palaikyti mes dėl to turėtume nepamokslauti įmonėms, bet turėtume ieškoti, kaip galėtume smulkiam ir vidutiniam verslui padėti praktiškai. Turime įvertinti modernizavimo galimybės, prieigos prie rinkos galimybės, geresnė prieiga prie rinkos smulkiam ir vidutiniam verslui e, Europoje yra būtinas. Taip pat e, geresnės sąlygos smulkiam ir vidutiniam verslui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose turi būti sukurtos. Turime mažinti administracinę naštą įmonėms. Ypač, kai kalbame apie žaliavų tiekimo galimybės. Taip pat ataskaitų teikimo tvarka turėtų būti pežiūra peržiūrėta. Tai padėtų spręsti kai kurias problemas. Ir kiekvieną kartą, kai mes ES lygių priimame naują teisėkuros pasiūlymą, numatome priemonės, kurios paskui sudaro dar desnę naštą smulkiam ir vidutiniam verslui. O taip neturėtų būti. Reikia stengtis palengvinti verslo galimybės smulkiam ir vidutiniam verslui, verslui dėl to turime imtis veiksmų čia ir dabar. Dabar ponia Hercog. Pirmininkė. Komisarė. Aš pasižiūrėjau dabar į uh, svečių ložę ir matau svečius iš Vengrijos. Uh, smulkaus verslo akto peržiūra yra labai svarbus dalykas. Ką mes bandome padaryti? Atnaujinti e, priemonių paketą. Egzistuoja 39 punktai, kuriuose atsispindi svarbiausiosios iniciatyvos. Paminėsiu keletą, kuriems reikia ypatingo dėmesio. Pirmiausia, gyvendinimas. Valstybės narės turi pademonstruoti ryštą, siekti veiksmingai dirbti, kai kuriuoms sakasi geriau, kai uh, E, kurioms praščiau. Duomenų bazė. E, reikia jos, kad būtų galima įvertinti sėkmę ir nesėkmės. Toliau darbuotojų teisių pažeidinėjimas galimas. Reikia tokius atvejus nustatyti taip pat e, naujų darbo vietų kūrimas. Tai svarbu. Smulku, mažos ir vidutinės įmonės turi turėti galimybę tarpusavyje bendradarbiauti. Jeigu mes kalbame apie galimybę gauti finansavimą, reikia ES mastu numatyti išteklius MBI, nes 75 procentai sėkmės yra susijęs su tuo. 300 tūkstančių MVI sugebėjo gauti finansavimą, bet mes turime stiprinti šias galimybės, jas išlaikyti. Reikia pasižiūrėti į institucinį tinklą, kuris padėtų MVI. Reikia stiprinti Europos įmonių tinklą. Reikia tęsti toliau Erasmus programas, kad padėtume jauniems verslininkams. Veikia 23 milijonai MVI, kiekviena iš jų turėtų galimybę įdarbinti bent dar po vieną žmogų. Tai pagerins padėti darbo rinkoje. Be to labai svarbu, kad MVI darbuotojai turėtų galimybės, e, geresnės galimybės į mokymus. Reikia galvoti apie žaliosios ekonomikos programą, kaip ją įgyvendinti. Taip pat reikia padėti MVI plėtoti skaitmeninius įgūdžius ir e, nepamiršti jaunų žmonių. Dėkuoju. Mes taip pat sveikiname svečius iš Vengrijos. Ir dabar žodis poniai Hall. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Smulkaus verslo aktas MBI buvo sutiktas labai palankiai, bet tai buvo prieš dviejus metus. Todėl svarbu mums dabar smulkiam verslui pademonstruoti, kad tai buvo ne, ne, ne tik popierius. Reikia mažinti administracinę naštą, reikia atsisakyti tam tikrų principų, kurie trukdo jam plėtotis. Taip pat nepamirškime, kokia yra sudėtinga mikro verslo padėtis. Dėl to, kad reikia taikyti specialias įmonės taisyklės e, įmonėms, kuriuose dirba maždaug 249 darbuotojai. Bet yra mikro įmonės, kuriuose dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir jos sudaro maždaug 90 procentų ES verslo. Reikia galvoti apie jas. Valstybės narės turi dirbti kartu, kad pasižiūrėtų, kaip galima paremti MVI, kad jos taupiau energetikos suvartojimo prasme veiktų. Reikia gerinti finansavimą MVI, finansavimą MVI nes tai yra uh, labai sudėtinga. Mes prieš Velykas iš įtrio komiteto nuvykome į Kaliforniją, į Silicio slėnį ir pamatėme, kad e, MVI pradedančios veiklą gali naudotis rizikos kapitalu, kad jo yra pasiūla kur kas didesnė negu pas mus. E, Kalifornijos e, investuotojai E, sako, kad kartais iš, devi, iš dešimties devynios iniciatyvos žlunga įkurti verslą, bet jeigu bent vienai pasiseka, tai duoda labai gerų rezultatų. Ir mes turime galvoti, kaip mes galime paremti novatorišką smulkį verslą Europoje. Taip pat mes neturėtume stigmatizuoti nesėkmių, o pasinaudoti jomis kaip žingsnių į sėkmę. Dėkuoju dabar ponas Šusta. O, atsiprašau, Čičesteris. egzistuoja vienas paradoksas ES politika dėl MVI. Mes visi vieningai remiame, jų, palaikome jų svarbą ekonomikai, jų lankstumą, e, jų dydis yra išskiriamas. Bet ta retorika, jeigu būtų paversta banko pavedimais, grinaisiais pinigais, tai MVI gyventi būtų kur kas lengviau. Mes savo pasiūlytoje rezoliucijoje kalbam apie tai, kaip šiltus žodžius paversti gerais darbais. Dabar MVI dažnai neturi pinigų, šio laikinėje ekonomikoje dažnai tų pinigų nėra. Ir jeigu ES e, nori būti naudinga, yra daug teisės aktų dėl aplinkos apsaugos, dėl e, įvairių darbo principų apsaugos, tai mes taip pat dar turime pagalvoti, kaip sumažinti administracinę naštą MVI, o nedidinti ją. Egzistuoja labai daug konstruktyvių pasiūlymų rezoliucijoje. Man ypač patiko pasiūlymas kovoti su praktikoje, e, kuri mano šalyje žinoma kaip gold plating, tai yra nereikalingų e, taisyklių papildomų įvedimas europietinėms priemonėms. Aš pats 25 metus buvau susijęs su smulkiuoju verslu ir iš tikrųjų noriu pasakyti, kad būtų malonu, jeigu mes sumažintume administracinę naštą. Uh, O vis tik geriausias dalykas yra sudaryti gelesnės galimybės toms įmonėms naudotis informaciją ir finansavimo priemonėmis. Ačiū. Ačiū dabar ponas Bitikeferis. Dėkui, ponė pirmininkė. Ne kasdien šiame parlamente šešių skirtingų frakcijų atstovai pateikia bendrą klausimą ir inicijuoja diskusijas. Šiandien mes turime tokį atvejį, tai tikrai neatsitiktinai, nes kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės, MVI, kalbame apie visiems rūpimą klausimą. Ir mes klausėme taip pat, ką komisija daro, kad finansiškai sėkmingiausius instrumentus ir ateityje išsaugoti MVI stiprinti. Vienas iš tokių instrumentų yra SIP, inovacijų ir konkurencingumo stiprinimo mechanizmas. Kaipgi bus kuriama bendroji strateginė pagrindų programa, kokių galimybių čia gaus MVI. Be abejo, bus neįmanoma inovacijų koncepcija tiek išplėsti ir išplėtoti, kad visi MVI veiksmai patektų į jo apibrėžti. Tačiau nesuklyskime, nereikia remti tik tų MVI, kurios yra identifikuotos kaip ypač novatoriškos. Maničiau, bendroji strateginė pagrindų programa e, padės priimti teisingus sprendimus. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad pagal kokius kriterijus vyksta supaprastinimo ir biurokratinės naštos mažinimo e, iniciatyvos. Ir SIP jau yra mažiau biurokratijos negu ankstesnėse dokumentuose negu septintojoje mokslinio tyrimų pagrindų programoje. Todėl reikia rasti praktinę išeitį naudingą MVI. Pasirenk, pasiremkime SIP programos patirtimi ir stenkimės nekaišyti tokioms geroms iniciatyvoms pagalių į ratus. Thank you, Mr. Pona Cavela dabar, prašom. Ačiū, norėčiau pasveikinti kolegas už jų indėlį į šios labai svarbios rezoliucijos rengimą ir pažymėsiu, kad pritariu viskam, kas buvo iki šiol pasakyta. Nepaisant to, aš pateikiau pakeitimų dėl kai kurių klausimų. Manau, kad ten galime suformuluoti konstruktyviau ir aiškiau. Pirmiausia, tekste nekalbama apie nelegalią prekybą MVI sektoriuje. Deja, šis fenomenas visose valstybėse narėse vis labiau auga. Nelegali prekyba yra vienas didžiausių trūkdžių MVI veikloje. Ir kita abejonė tai yra tam tikra iniciatyva MVI. Šiais sunkiais ekonominiais laikais būtina mažas vidutinės įmonės palaikyti ir, plėtų, ir remti jų plėtrą. O baigdama išleisiu apgailę stavimą, kad novatoriškos MVI mm, yra vis mažiau, kad vis mažiau MVI tampa didelėmis įmonėmis, kad vis mažiau uh, E, žmonių ryštasi kurti savo įmonę ir jų yra daug mažiau negu JAV. Iš tiesų dabartinės taisyklės trukdo MVI mm, dirbti pagal naujas, naujų technologijų ir išmanius verslo modelius. Mums reikia keisti situaciją, reikia perimti tą riziką mėgstančių jaunų amerikiečių patirtį ir bandyti ją perkelti į Europą. Ačiū. Dėkui. Deja, ponė Giori, kaip žinome, prarado savo balsą ir jos vardu, jos kolega perskaitys pirmininkančios valstybės komentarą. Elnök úr, biztos úr. Pirmininkė, komisijos nariai, gerbiami nariai. Esu dėkinga parlamentui už jo susidomėjimą smulkaus verslo aktu. Ir už tai, kad buvo sudaryta proga aptarti, kokius tolesnius žingsnius turėtume atlikti įgyvendinant iniciatyvas numatytas smulkio verslo akte. MVI yra pagrindinis instrumentas, kuriant ekonominį augimą, bet jiems turi, joms turi būti sudarytos tinkamos e, e, sąlygos veiklai, kadangi MVI sudaro daugumą verslo įmonių ir juose dirba labai daug žmonių Europoje, daugiau negu 90 milijonų darbuotojų dirba MVI visoje Europoje. Dėl to MVI politika ir smulkaus verslo akto įgyvendinimas yra Vengrijos, Vengrijai pirmininkaujančiai yra e, pagrindinis prioritetas. Konkurencingumo strategijos sėkmingumas priklauso nuo to, kaip mūsų politikos iniciatyvos paveiks smulkųjį ir vidutinį verslą. Augimas ateityje priklauso taip pat nuo to, ar Europa turės konkurencingas ir inovatyves uh, smulkės ir vidutinės įmonės. Dėl to taryba labai sveikina komisijos e, komunikatą dėl smulkaus verslo akto peržiūros, kuris buvo paskelbtas 2011 m. vasario mėnesio 23 d. Savo komuni man, komunikate komisija pateikė įvairių iniciatyvų tolesniems veiksmams. Jie yra numatomi skirtingose prioritetinėse srityse. Pasiūlymai buvo pateikti po išsamių diskusijų su MVI ir e, atsakingomis institucijomis. Todėl jie yra puikus pasiūlymas atspindintis pačių smulkių ir vidutinių įmonių ir kitų suinteresuotų pusių nuomonę ir interesus. Komisijos komunikatas buvo aptartas konkurencingumo ministrų neformalaus uh, susitikimo metu balandžio 13 dieną 2011 metais. Tame susitikime ministrai vienbalsiškai pritarė e, pirmininkaučios valstybės nuomonė, kad yra keturi pagrindiniai prioritetai. Tai yra išmanus reglamentavimas, finansavimas, tarptautinio ligmens kėlimas ir valdysena. Be abejo, dar laukia daug darbo tam, kad šie prioritetai būtų realiai gyvendinti. Tačiau pirmininkaujanti valstybė ketina išlaikyti dabar įgytą pagreitį. Ir kai bus pateikta tarpinė ataskaita gegužės 21 dieną dėl MVI padėties mes tada ir stengsime išlaikyti įgytą pagreitį. Pirmininkaujančios valstybės tikslas tame susitikime yra parengti išvadas, kurios e, numatytų, e, nurodytų tai, kaip yra įgyvendinamas pats pagrindinis komisijos komunikato principas Kalbant apie Europos privačių įmonių statutą, kai buvo pasiūlyta Europos komisijos 2008 metais, reikėtų padaryti taip, kad smulkiam ir vidutiniam verslui būtų lengviau vykdyti savo veiklą vieningoje rinkoje. Tai turėtų sumažinti kaštus ir padidinti ekonominį augimą. Taryboje nemažai nuogastavimų buvo išsakyta susijusių su įvairiais pasiūlymo aspektais. Nepaisant Švedijos ir Belgijos įdėtų pastangų jų pirmininkavimo metu, dar kol kas nepavyko pasiekti konsensuso. Aš galiu patikinti gerbiamus parlamento narius, kad pirmininkaujantį Vengriją taip pat deda visas pastangas į surasti būdą, išspręsti ir rasti sutarimą dėl ypatingai sudėtingų šio dokumento aspektų. Ir mes ir toliau stengsimės, kad rezultatas būtų kuo sėkmingesnis. Dėkuoju uždėmesi. Labai ačiū, ponė Ren. Žodis jums. Pirmininkė, gerbėmiai nariai, labai dėkuoju už šį svarbų klausimą žodžiu ir už diskusiją. Sureaguosiu į klausimą Antonio Tajani savo kolegos vardu. Iš tiesų, MVI sudaro 99 procentus visų Europos įmonių. Jos sukuria daugiausiai pridėtinės vertės realiojoje ekonomikoje du trečdalius darbo vietų sukūrė privačiame sektoriuje. ES turi pasikliauti MVI ir sukurti sąlygas joms plėtotis ir aukti tam, kad būtų užtikrintas e, naujų darbo vietų kūrimas ir konkurencingumas rinkos. MVI reikia mažiau biurokratijos, lengvesnių, geresnių finansavimo galimybių, e, žalių rinkų ir įgūdžių, kurie atitiktų realiosios ekonomikos poreikius. E, tai susijęs su mūsų MVI e, politika, kuri atsispindi smulkio verslo akto peržiūroje. Aš noriu sureaguoti jūsų penkis e, pateiktus klausimus, kalbėdamas ir kalbu, kaip sakiau, kolegos vardu dėl sisteminio teisės aktų peržiūrėjimo, vertinimo, e, e, tų teisės aktų, kurie skirti MVI. Europos parlamentas ir komisija kartu dirba e, atlikdami tyrimą valstybėse narėse ES mastu. Ir komisija pasinaudos šiuo tyrimu, planuodama papildomas priemonės, kurios bus skirtos paremti įgyvendinimui ir pažangiosios praktikos keitimusi. Dabar mes jau baigėme tyrimą dėl programų susijusių su įgaliojimais, pervedimais ir tam tikromis procedūromis valstybėse narėse. Tyrimas taip pat leis mums ir ypač valstybėms narėms planuoti deramas priemonės e, pagal principą pirmiausia galvokime apie e, mažus pradėk nuo mažo. Ir mes turime galvoti apie vieno langelio sistemą, e, kuri atitinka peržiūrės rekomendacijas. Antras dalykas - valdymo sistema bus įvesta atitinkama komisija pas, paprašė valstybių narių paskirti E, atstovą mažų ir vidutinių įmonių arba atstovę, kad būtų galima įgyvendinti kaip e, smulkaus verslo aktas įgyvendinamas nacionaliniu mastu. Nacionaliniai atstovai priklausys konsultaciniai grupiai e, dėl smulkio verslo akto, jie platins informaciją apie naujas priemonės skirtas MVI paremti. Pirmą kartą ši grupė susitiks Budapešte konferencijoje gegužės 24-25 dieną. Trečias pastebėjimas MVI ir turi būti e, e, pagrindiniu objektu ES pastangų, kuriomis siekiama sumažinti biurokratinę naštą. Reikia siekti sumažinti ir kaštų susijusius su administraciniais reikalavimais Komisija taip pat pasikliaus parlamentu, kad būtų galima užtikrinti, kad mūsų pasiūlymai būtų gyvendinti kaip galima greičiau. Tie pasiūlymai turi būti naudingi MVI. E, Peržiūrėsime ketvirtąją apskaitos direktyvą, tai viena iš priemonių. E, Taryba ir parlamentas, e, jeigu patvirtins peržiūrą šios direktyvos, tai labai mažos įmonės neturės vykdyti tam tikrų apskaitos reikalavimų. Ketvirtas dalykas e, - smulkio verslo aktas e, turi sudaryti galimybės MVI e, taupiau naudoti energetiką, taip pat geresnės galimybės pasinaudoti aplinkosaugos rinkos galimybėmis. Mes taip pat įgyvendinsime priemonės, skatindami MVI tinklus, e, mažesnės e, CO2 emisijas. Tęsime savo veiklą e, skirtą įvairioms priemonėms išplėtoti pagal Europos tinklą. Ir galiausiai dar pasakysiu, kad tam tikros yra paskelbtos pavyzdinės iniciatyvos pagal įgūdžio plėtotą įgūdžių plėtojimo principus. Komisija e, mano, kad e, reikia plėtoti įgūdžius mikro įmonėse. Atliekamas tyrimas, e, kuris padės nustatyti, kokių įgūdžių reikės mikro ir kitoms mažoms įmonėms iki 20 metų. Ir taip pat mes nustatysime veiksmus, kurių reikia imtis, kad būtų galima tobulinti įgūdžius veiksmingai. Ir taip pat sieksime e, sistemiškesnio požiūrio mokymo programuose, įtraukiant e, mikroįmonės ir kitas verslų įmonės. Dėkuoju Jums uždėmesi, dėkuoju komisarui, o dabar ponė Dekastijo Vėra. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė tarybos pirmininkė, ponė komisarė. Šiandien kalbame apie smulkio verslo akto apžvalgą ir mm, žinome, kad e, šį tekstą komisija pateikė pavasarį. Žinoma, smulkusis verslas gali būti apibrėžiamas įvairiai, tačiau e, kas yra smulkusis verslas, daugiau mažiau visi sutarė, reikia MVI, kad galėtų sėkmingai funkcionuoti Europos ūkis. Būtent šios įmonės sukuria daugiausia darbo vietų ir gerovės. Norėčiau susitelkti ties trimis man svarbiausiais aspektais. Mums reikia stiprių įmonių tinklo. Tai reiškia, kad reikia užtikrinti teisę į komunikacijos technologijos, taip pat ir tinklo kompiuterija, turime tinkamai įtraukti. Mums reikia atsižvelgti į tikrosius MVI poreikius ir jų poreikius ateityje, kadangi jie yra lemtingi sektorius ateičiai. Reikia įvairiose pramonės sektoriuose stiprinti MVI pajėgumus. Toliau MVI turi būti pilnateisėmis vidaus rinkos dalyvėmis. Taip pat ir viešuosiuose pirkimuose ir kitose srityse, kurios svarbios vieningai rinkai ir mažosioms įmonėms. Dėje kol kas čia MVI nėra tokios aktyvios, kaip norėtųsi. Ir baigdama norėčiau prabilti apie verslumo dvasę. Tai yra svarbi vertybė, be kurios mes nieko nesukursime. Čia nacionalinės vyriausybės ir ES turi stipriai patirbėti ir tam galima pasiekti pirmiausia per švietimą. Ačiū dabar ponė Riera Madurel, prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. Maža įmonė turi pranašumą, nes yra lanksti, gali atitikti mm, kliento poreikius daug greičiau ir priimti spartesnius sprendimus. Tai labai svarbu, ypač krizės sąlygomis atsako laikas ir reagavimo laikas yra labai svarbus. 90 procentų visų įmonių yra Europoje mažos ar vidutinės. Suvokime, kokiu didelių pasiekmių uh, e, gali turėti tokių įmonių išnykimas. Aišku, uh, didelių įmonių bankrotai ar darbo vietų mažinimas turi daug e, iš pirmo žvilgsnio regimesnių pasiekmių. Taigi reikia šviesti žmonės, reikia mokyti juos, stengtis, kad valstybės narės palaikytų MVI. Europos mažos ir vidutinės įmonės uh, pasigenda didesnio geros valios demonstravimo, kad gražų žodžiai būtų paverčiami konkrečiais veiksmais. E, kai kurios valstybės narės patobulino tam tikrus aspektus, pavyzdžiui, prieiga prie elektroninio technologijos priemonių, e, turiu mini taip pat interaktyvius internetinius puslapius, tačiau to nepakanka. Mes Europos parlamente turime reikalauti, kad viešiesiems pirkimams būtų skiriamas didesnis dėmesys ir kad e, būtų šioje srityje MVI taikomos pozityviosios diskriminacijos principas. Reikia panaikinti visas kliūtis MVI dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Ačiū. Dabar ponas Kroicmanas. Pone pirmininkė, komisarė Ren, mūsų bendras klausimas dėl smulkio verslo akto liudyja, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms dar daug kuo galime padėti. Džiaugiuosi, kad ES pastaraisiais metais pavyko įgyvendinti daugumą teisės aktų įvardintus smulkio verslo akte na, e, mokėjimų vėlavimo e, sumažinimas yra svarbi priemonė. Turime direktyvą ir per dviejus metus ji turės būti perkelta ir įgyvendinta. Aš reikalaučiau, kad šis laikotarpis būtų sutrumpintas, ypač tose valstybėse narėse, kur jos įgyvendinimas nesukeltų didelių problemų. Tai gal užtektų vienerių metų pereinamojo laikotarpio tarpio dėl e, tam tikrų bendrų įkūrimo teisinių aspektų nesiseka susitarti. Džiaugiuosi, kad e, pirmininkant Vengrijai judama į priekį šioje srityje. Jeigu būtų bendras modelis, tai MVI galėtų sutaupyti labai daug pinigų, turiu menį apie buhalteriją, ataskaitų ir informacijos teikimo reikalavimus. Tikrai džiaugiuosi, kad pirminkant Vengrija šį aspektą paskelbė savo prioritetu. Kitas svarbis rytis yra viešieji pirkimai. Čia MVI naudai galime dar daug ką padaryti. Ten yra pernelik daug biurokratijos ir MVI labai sunku mm, dalyvauti e, viešųjų pirkimų konkursuose. Reikia daugiau skaidrumo, reikia bandyti išnaudoti tas galimybės, kurias mums suteikia šio laikinės žiniasklaidos priemonės ir būtent internetas. Pone Sunburn, smulkaus verslo aktas yra būtent tai, kam turėtume skirti daugiausia dėmesio kaip politikai, kai ieškome būdų, kaip atgaivinti ekonomikas. Smulkus ir vidutinis verslas e, sudaro didžiąją dalį e, verslo įmonių ir mano atstovaujamoje apygardoje Velse. Taip pat ir visoje Junktinėje karalystėje panašiai yra. Labai daug žmonių dirba MVI ir dėl to aš pilnai pritariu tiems ambicingiams tikslams sumažinti administracinę naštą smulkiam ir vidutiniam verslui. Tai turėtume siekti įvairiais teisėkuros pasiūlymais. Mano pačios šalies vyriausybė taip pat e, bando kuo aktyviau prisidėti prie tokių tikslų gyvendinimo. Ir dabar yra pats laikas būti ambicingiams. Velse mačiau labai daug kūrybinio potencialo. Ten gali būti įkurtos naujos įmonės, kurios dirbtų filmų kūrimo srityje. Ir dabar svarbiausias klausimas yra, kaip suteikti joms galimybės klestėti. Taip pat skaitmeninės darbo atvarkės vienas iš klausimų turėtų būti susijęs su smulkiu ir vidutiniu verslu, kuris padėtų sukurti geras sąlygas ne tik žmonėms Velsė, bet visur kitur. Ponas Clark. Turime ieškoti būdų, kaip sunkiam ir vidutiniam verslui padėti pajusti naudą iš vieningos rinkos, bet kaip tai reikėtų padaryti? Mes norime, kad uh, kad e, smulkus ir vidutinis verslas klestėtų, nors eurozonas padėtis yra labai sudėtinga. Jau ap, užimtumo komitete buvo kalbama apie tai, kaip taip galima padaryti. Tada kėlėme daug klausimų, bet neturėjome nei vieno atsakymo. Dabar šnekame, kad reikėtų sumažinti spaudimą smulkiam ir vidutiniam verslui. Ir kalbame apie e, atidėtų mokėjimų direktyvą ir kitas direktyvas Bet pirmas principas šioje apžvalgoje yra sukurti e, palankę aplinką, bet tai neturėtų reikšti numatymą naujų taisyklių smulkiam verslui. Tai turėtų reikšti taisyklių skaičiaus sumažinimą. E, ponas Baroso praėjusiu metu Liepos mėnesį čia sakė, kad e, biurokratija smaugia smulkų ir vidutinį verslą, tad ją reikia mažinti. Dėkui, ponė, ponas Vievka, dvi minutės jums. Pirmininkė, ponios ir ponai. E, pernelyg sudėtingi griežti nejudrus įstatymai neleidžia pasiekti pažangos. Aš atstovauju Teisės reikalų komitetui ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad labai svarbu yra laikytis principo, įrašyti eksantę ir ekspost e, principus. Tai leis mums pašalinti kliūtis, e, kurias gali kelti naujų taisyklių įdėgymas šiame sektoriuje. Mes turime galvoti, kaip plėtoti Europos ekonomiką, taip pat apie principo pradėk nuo mažo įdėgymą turime daugiau galvoti ir Turime e, galvoti, kaip ES taisyklės yra perkeliamos į nacionalinę teisę. Reikia siekti, kad jos e, sumažintų biurokratinę naštą tos taisyklės e, smulkio verslo akto apžvalgoje komisija pabrėžė, kad administracinė našta yra pernelyg sunki ir kad priežiūros veikla kartais trukdo ar netgi iš vis neleidžia MVI plėtotis, nors jos ir turėtų potencialą sukurti naujų darbo vietų. Manau visai pateisinama, jeigu keliame klausimą, ar komisijos e, pasiūlymai sumažinti administracinę naštą bus e, įgyvendinti. Kalbu apie 25, sumažinimą apie 25 procentais. E, Ir reikia, kad naujos taisyklės ar dabartinių taisyklių peržiūra būtų patvirtinta ir vyriausybių, kad, kad ir vyriausybės nacionalinės įgyvendintų taisyklės po tų peržiūrų. Ir Turime siekti pozityvių rezultatų šioje srityje. Taip pat e, priminsiu, kad mes dabar dirbame ties Europos sutarčių teisės, siekiame e, sukurti patento apsaugos sistemą. Reikia užtikrinti gerą apsaugą šiuose srityse, nes tai leis plėtoti naujoves, pirmiausia, naujose, e, mažose ir vidutinėse įmonėse. Ačiū dabar, ponė Tikau. Dėkuoju, pirmininkė. Komisarė galiausiai pamatėme, kad 9,5 procentai yra e, nedarbas ES 9,8 euro zonoje e, ir padaugėjo nedarbo ypač tarp jaunų žmonių, lyginant su visų gyventojų skaičiumi. Todėl reikia daugiau galvoti apie NBI, apie jų galimybės naudotis finansais, reikia ieškoti konstruktyvių sprendimo būdų, kaip lietoti verslininkiškumo dvasę. Reikia tam tikrų fiskalinių korekcijų, kurios leistų geriau pasinaudoti įvairiomis lėšomis, įvairiais fondais. Išgyvename krizę ir MBI kenčia nuo vėluojančių mokėjimų, net iš viešųjų įmonių E, mažos ir vidutinės įmonės turi turėti galimybę plėtoti savo potencialą. 2008 metais e, MVI gavo tik tai 33 procentus visų viešųjų pirkimų. Reikia tas galimybės joms pagerinti ir reikia paremti įvairialypės priemonės šioje srityje. Reikia, kad būtų imtas įvairių priemonių, kad iki 2015 metų mes e, galėtume įvesti įvairias elektroninio e, atsiskaitimo sistemas ir taip pat plėtoti paslaugų sektorių. 2008 metais komisija yra pateikusi ekonomikos atgaivinimo planą, Pagal jį Europos investicijų bankas turi 30 milijardų eurų skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms. O valstybės narės turėtų skirti maždaug 1 milijardą eurų. Aš norėčiau paklausti komisijos, kaip su ta programa, kiek ji yra pažengusi, ar finansavimas yra paskirstomas teisingai visoms valstybėms narėms. Dėkuoju. Ačiū. Pone Bicoto, prašau. Ačiū. 3 milijonai darbo vietų. Ir dar daugiau pinigų buvo prarasta nesėkming, gyvendinant nesėkmingus projektus. Tikrai reikia stengtis keiti situaciją 14-20 metais tikrai reikia sekti, kur keliauja ES mokesčių mokėtojų pinigai. Ir tikrai problemų neišspręsime, jeigu būsime susiskaldę, būsime nevieningi, tas akivaizdu tiek vidaus, tiek išorės mm, reikalų srityje. Tikiuosi, kad pono Tajani e, pažadai taps realybė, kad MVI e, sulauks paprastesnės prieigos prie e, kreditų, ir įvairiausių iniciatyvų. Na, iniciatyvų yra daug, tačiau naudos mažai, tai daugiau propagandinės priemonės. Jeigu situacija nesikeis, tai nežinau, kaip, kokia bus MVI ateitis. Ir tikrai daug žmonių nori dirbti, sugeba dirbti, tačiau dėja jiems nesuteikiama galimybė Ačiū. Dabar pone Karinč. Ponas Karinč, pirmininkas, atsiprašo. Komisar. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Labai dažnai mūsų šeimuose tėvai skiria daugiausia dėmesio tam vaikui, kuris garsiausiai veikia, tačiau gal daugiau dėmesio reiktų ir tam vaikui, kuris tyli. Mes esame linkę panašiai elgtis ir gyvenime. E, duodame daugiau pinigų didžiosioms įmonėms, kurios turi daugiau galimybių pristatyti savo poziciją ir pamirštame mažas ir vidutinės įmonės. Didelės įmonės yra kaip dideli medžiai Europoje. Tačiau iš principo e, šių medžių yra per mažai, kad jie, jo, jie sudarytų mišką. 90 procentų visų įmonių Europoje yra mažos ir vidutinės. Ir netgi 3 ketvirtadaliai visų darbuotojų dirba būtent mažose vidutinėse įmonėse. Šios įmonės sukuria didžiąją dalį Europos BVP. Akivaizdu, kad atėjo laikas E, skirti dėmesį ne didelėms įmonėms, kurios garsiai šaukia. Reikia susitelkti ties smulkiomis, tyliai dirbančiomis įmonėmis, nes ten dirba dauguma mūsų piliečių. Raginu komisiją skirti daugiau dėmesio e, pažadams mažinti administracinę naštą MVI. Komisija, jūs galite tą padaryti, peržiūrėdami esamus teisės aktus ir taip pat vengti didinti mm, įvairius reikalavimus ir, ir kartu administracinę naštą. Ačiū dabar ponas Balšytis. Ačiū gerimas pirmininkė, gerimas komisarė. 2008 metais priimtas smulkaus verslo aktas turėjo suteikti postumį jo vystymui ir verslo sąlygų gerinimui Europoje nemažai padaryta gerinant e, jo aplinką bei supaprastinant administracinius reikalavimus kaip elektroninių sąskaitų faktūrų direktyva ar direktyva dėl pavėluotų mokėjimų tačiau to nepakanka. šiandien matome kad rezultatai nėra tokie kokių tikėjosi smulkusis verslas. pagrindiniai prioritetai kaip finansavimas verslo aplinkos gerinimo reguliavimo sistemų paprastumas nėra įgyvendinami sistemingai ir nuosekliai o verslo aplinka valstybėse narėse ženkliai skiriasi iki šiol išlikę skirtingi vartotojų teisių apsaugos teisiniai režimai mažina vartotojų pasitikėjimą bendra rinka ir neskatina įmonių plėtoti savo veiklą kitose valstybėse narėse. iš esmės tai užkerta kelią sukurti smulkiam verslui draugiškesnę ir palankią vidaus rinką visoje europos sąjungoje. ekonomikos ir finansų krizė skaudžiausiai palietė būtent smulkųjį verslą matome bankrutuojančias arba didelę įsiskolinimų naštą turinčias įmones. buvome numatę priemones joms pagelbėti tačiau jos deja ne visada pasiteisino. komisijos sukurta mikrofinansinė priemonė progress iš tiesų buvo labai savalaikis žingsnis krizės metu suteikti smulkiam verslui galimybes gauti finansavimą tačiau kaip rodo atlikti įvairūs tyrimai kai kuriose valstybėse narėse nacionaliniai bankai užuot teikę paskolas verslui dar labiau sugriežtino paskolų išdavimo sąlygas. europos investicijų bankas kuris administravo šias paskolas du metus apskritai neturėjo duomenų apie šios priemonės įgyvendinimą kyla klausimas kam apskritai reikalingas toks tarpininkas. išvada aiški kad atsakomybę už tokių svarbių iniciatyvų įgyvendinimo priežiūrą valstybėse narėse ateityje turėtų imtis komisija. tikiuosi kad ši smulkaus verslo akto peržiūra leis geriau suprasti ir įvertinti kur turėtume dėti daugiau pastangų kad galėtume praktiškai sukurti geriau veikiančią smulkaus verslo aplinką. ačiū. Ne, ne, ne. Sorry, did you want uh, to intervene on the blue card procedure? Please carry on. Ar norite pasisakyti pagal mėlynosios kortelės sistemą? Ačiū, ponė. Pirmininkė, norėčiau paklausti pono Balčyčio jo nuomonės e, apie programą Erasmus jauniesiems verslininkams, nes E, sakėte, kad krizės metais situacija tapo labai e, prasta ir žinau, kad komisija nori sumažinti šios programos apimti. Ar nematote, kad būtent krizės metu reiktų pasirūpinti, jog mažieji vidutiniai verslininkai rastų galimybės išmokti kurti verslą kitaip, naujai? Ačiū labai už klausimą. Iš tikrųjų, tai yra esminis e, mūsų ateities prioritetas kaip mes iš tikrųjų planuojame pertvarkyti savo visuomenę ir kas ateityje turės užsiimti pačiais pagrindiniais ne tik tai smulkaus bet ir stambaus verslo klausimais. ir jūsų paminėta erasmus programa iš tikrųjų yra labai svarbi ir manau kad tiek komisija tiek taryba ir europos parlamentas ateityje turėtų žymiai labiau kreipti savo pastangas kad tokios programos nenukentėtų ir kad mes turėtumėme ateityje tuos žmones geriau paruoštus žmones kurie iš tikrųjų įgyvendintų mūsų daugelį čia šiandien išsakytų teorinių norų nes teoriją kažkas turi įgyvendinti praktikoje. aš visiškai su jumis sutinku kad ateityje tokių programų mažinimas neturėtų būti palaikytas parlamente. Labai ačiū. Paskutinis ponas Marcinkievič. Labai ačiū, pirmininkė komisarė. Dabar peržiūrimas e, smulkaus verslo aktas. Darbus turime koncentruoti ties Europos privačios bendrovės statuto peržiūrą. Reikia užtikrinti geres, geresnės galimybės bendrojams veikti. E, Daugiau kaip pusė valstybių narių yra neįvykdžiusios reikalavimo sudaryti galimybę įmoniai įsisteigti per tris dienas. Mes turime pagalvoti taip pat, e, kokį poveikį turės teisės aktai valstybėms narėms, neįgyventinamas principas pradėk nuo mažo. Reikia, kad komisija labiau įsitrauktų į visus veiksmus, kurie yra susijęs su įvairių nuostatų įgyvendinimu. Aš e, manau, kad e, smulkaus verslo aktas turi sudaryti geresnės galimybės pasinaudoti rizikos kapitalu, reikia kurti bendrus kontaktinius taškus valstybėse narėse, kad e, būtų užtikrintos geresnės galimybės. Taip pat e, mes siekėme 75 procentų užimtumo tikslo, tam reikia e, skirti daugiau dėmesio MVI, kurios dėl krizės e, labai yra nukentėjusios. Dabar spontaniški pasisakymai. Pone Basesku, pone Gal, Keli, Silvestris, Kutas, Paška ir ponas Obermajer. Tai yra tiek, pagal frakcijas e, patvirtinome kalbėtojus pirmoji ponia Basesku. E, ponas pirmininkė, reikia pagerinti egzistuojančius teisės aktus, kad būtų galima e, atsižvelgti žvelgti į realybę ir mes turime priderinti smulkaus verslo aktą prie strategijos Europa 2020. Reikia veikti greitai, reikia įgyvendinti visus principus mes turime taip pat ypatingą dėmesį skirti finansavimui įmonėms, kurios veikia inovacijų srityje. Rumunija yra geras pavyzdys, kaip taikyti pažangėją praktiką, kaip taikyti e, principus. Mes turime specialią programą Start Business, yra skirtos lėšos tai programai. Mes m, pagal šią programą m, e, e, plėtojame valdymo įgūdžius, jaunimas yra apmokomas. Ir Rumunija e, remia e, mažas ir vidutinės įmonės ir mūsų pavyzdys tikrai yra geras. Încep prin a saluta propunerile Comisiei Europene. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasidžiaugti komisijos patiktų pasiūlymų peržiūrėti um, mažų įmonių aktą, paskelbtą prieš porą metų. Mes džiaugiamės pažanga pasiekta nuo 2008 metų, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį į egzistuojančias kliūtis ir trūkumus. Pavyzdžiui, apie tai, kaip pagerinti e, mažoms vidutinėms įmonėms galimybės gauti kreditą. Taip pat perkeliant to akto reikalavimus nacionalinius įstatymus E, kai kurie administracijai keliami reikalavimai e, tampa dar sudėtingesni. Reikia parengti palyginamasias lenteles, kad būtų galima įvertinti, kokios, kokie reikalavimai egzistuoja nacionaliniu lygmeniu ir Europos lygmeniu. Taip pat visų naujų teisės ak, siūlomų teisės aktų poveikis mažoms vidutinėms įmonėms taip pat turėtų būti įvertintas. Ačiū toliau, ponas Paska. Dėkui za slovo. Od prijatia iniciatyvy Small Business Act. Ačiū pirmininkė. Jau prabėgo daugiau kaip dviejų metai nuo tada, kai buvo patvirtintas smulkus, smulkio verslo aktas. Na, o šiais metais komisija paskelbė šio akto įvertinimą. Mūsų pastangos, kurios dedamos tam, kad būtų sukurta palanki aplinka smulkiam bei vidutiniam verslui, kol kas nebuvo sėkmingos. Smulkiojo verslo atstovai paprašė naujų priemonių, kurios turėtų pagerinti situaciją. Aš esu įsitikinęs, kad mes turėtumėm geriau įvertinti, kaip valstybės narės perkelia taisyklės į savo nacionalinę teisę. Štai mano šalyje nacionaliniai įstatymai keičiami labai vangiai. Na ir dėl to smulkusis verslas patiria sunkumų. Mes turime tikėti smulkio verslo e, ateitimi ir turime jam padėti. Ponas Obermeier. Ačiū pirmininkė. Mes tikrai labai džiaugiamės e, smulkiojo verslo aktu. Mes džiaugiamės tuo, kad kad e, viešasis sektorius įsipareigoja finansavimą suteikti per 30 dienų. Vis dėlto, kalbant apie grinųjų pinigų e, srautus, reikia įvertinti ir tai, kaip yra tenkinami Bazelio antrojo reglamento reikalavimai. Be abejo, visą laiką reikia atlikti ir atsiperkamumo analizę. Man atrodo, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti ir dukterinėms įmonėms. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad mes ir toliau turėtumėm e, e, dėti pastangas, kad pagerintumėm smulkio verslo situaciją ir padėtumėm smulkiam bei vidutiniam įmonėm įsitvirtinti, patekti ir į Azijos rinkas, ypač į Kinijos rinką. Egyetértek a felülvizsgálat azon megállapításával, mely szerint további intézkedés. Pane Gál, Aš sutinku su pastabomis dėl mažų įmonių akto, tai yra, kad reikia tolesnių priemonių. ES turėtų geriau išsiaiškinti, kaip valstybės narės įgyvendina šį teisės aktą. Vidutinės trukmės peržiūra yra ypač svarbi, nes mažų ir vidutinių įmonių problemos egzistuoja, išlieka, pavyzdžiui, galimybė gauti kreditą, e, taip pat galimybė patekti finansų rinkas administracinės naštos problemą. Būtų gerai, jei MVI galėtų registruotis kaip Europos privačios įmonės. Dar vienas aktualus klausimas - tai išmintingas reglamentavimas. Reikėtų įtaikyti vieningas taisyklės Europoje ir aiškintis, kokios taisyklės ar kokia politika netinkama ir jei yra netinkama, ją reikėtų keisti. Ponas Keli. Iš tikrųjų, jei visos mažos įmonės sukurtų po vieną darbo vietą, nedarbo problema Europoje būtų išspręsta. Ir vietoj to daugelis tų įmonių nekuria darbo, negali kurti darbo vietų. Joms e, tenka gyventi daugybę biurokratinių reikalavimų ir tą problemą reikia spręsti nedelsiant. Pavyzdžiui, Airijos nauja vyriausybė paskelbė naujas priemonės kitas MVI, kurias pasveikino verslo bendruomenė dėl PVM, taip pat dėl stažuočių. Europos mastu svarbu spręsti sukčiavimo problemą. Jodosios ekonomikos problemą Europos mastu taip pat reikia spręsti. Reikia skatinti verslą pasinaudoti galimybėmis atsiveriančiamis elektroninėje prekyboje bei Europos patento atveriamas galimybės. Jeigu tai padarytume, sukurtume, užtikrintume galimybės atsirasti daugybį naujų verslo įmonių. Ponas Silvestris. Grazie, <clears throat> Presidente. La revisione dello Small Business. Ačiū pirmininkė. Smulkaus verslo akto peržiūra sudaro puikią galimybę. Žinoma, jeigu atsižvelgsime į tai, kokią svarbą užima mažos ir vidutinio dydžio įmonės Italijoje. MVI Italijoje yra labai svarbios, ypatingai centrinėje Italijos dalyje. Didžioji pramonės sektoriaus dalis yra įsteigta būtent ten. MVI bent jau praeitie galėdavo garantuoti darbo vietas. Deja, daugelis jų bankrutavo dėl neteisingos ir nesažiningos konkurencijos, apie ką kalbėjo ir kiti pranešėjai. Aš manau, kad Europa turi pasiūsti aišku signalą, kad mažins biurokratiją, didins skaidrumą, nevėluos mokėjimai, taip pat Europa garantuos tam tikrą stabilumą mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms, kurioms, kurio joms taip reikia. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Ren. President, uh, honorable members. Uh, Pirmininkė, gerbėmėjai parlamentarai. Dėkoju už rimtas ir turiningas diskusijas. Komisija suvokia, kad reikia dar daug ką nuveikti. Ta pabrėžia ir ne vienas kalbėjęs parlamentaras. Aš visiškai sutinku, kad mažos ir vidutinio dydžio įmonėms yra labai svarbios, kad Europa atsigautų, kad atsigautų jos augimas ir užimtumo sektorius. MVI sudaro Europos ekonomikos pagrindą. Galiu Jūs patikinti, kad to principo pradėkime nuo mažo įgyvendinimas yra numatytas smulkio verslo akte. Ir toks principas yra svarbiausias komisijos prioritetas. Norėčiau padėkoti Jums už išreikštą paramą. Komisija nori bendradarbiauti su visais partneriais, įskaitant ir, žinoma, Europos parlamentą, kad uh, smulkiojo verslo aktas būtų veiksmingai įgyvendinamas tiek Europos lygių, tiek ir nacionalinių lygių valstybėse narėse. Mažų vidutinio dydžio įmonių savaitė, kuri numatyta spalio mėnesį, galės paskleisti daugiau informacijos apie smulkųjį verslą visoje Europos Sąjungoje. Šis renginys, ši savaitė yra organizuojama kartu su Europos parlamentu. Ačiū. Dėkoju už ponę Giorį, kalbės jos atstovas. Prašom. Jos balsas bus. Taip. Cselekvés itt. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad mes turėtumėm imtis veiksmų čia ir dabar. Aš tam tikrai pritariu. Smulkusis bei vidutinis verslas, kaip kad girdėjome, iš tikrųjų sukuria daugiausia darbo vietų Europos Sąjungoje. Po ekonominės krizės tai yra itin svarbu. Turime labai kruopšiai viską įvertinti ir suteikti pagalbą smulkiam bei vidutiniam verslui tam, kad jis atsigautų. Pirmininkaujanti Vengrija tikrai norėtų skatinti darbo vietų kūrimą. Ir čia labai svarbus vaidmuo tenka smulkiam bei vidutiniam verslui. Smulkios ir vidutinės įmonės yra labai svarbios partnerės. Nuo 2008 metų labai dramatiškai pasikeitė ekonominė situacija ir dėl to yra būtina peržiūrėti smulkio verslo aktą. Mes norėtumėm uh, dėti visas pastangas, kad galėtumėm įgyvendinti keturių partnerių susitarimą. Norėtumėm padėkoti visiems e, Europos parlamento nariams, kurie pasisakė diskusijų metu. Ačiū tiems, kurie gyrė e, pirmininkaujančią Vengriją ir jos prioritetus šioje srityje. Na, o dabar leiskite man ištarti ir keletą konkretesnių pastebėjimų. Mm. Mes e, labai džiaugiamės tuo, kad Europos parlamento nariai iš esmės mums pritarė. Mes žinome, kad e, Europos ekonomika turėtų aukti, kad reikia kurti darbo vietas, dėl to visi sutarėme. Na ir taip pat turėtumėm pasirūpinti, e, sustiprinti smulkių bei vidutinių įmonių konkurencingumą. Taryba to siekia. Konkurencingumo ministrų taryba jau atkreipė dėmesį į tai, kad reikia imtis atitinkamų priemonių. Na, o tos priemonės vėliau turi būti toliau plėtojamos ir tobulinamos. Dabar mes peržiūrime smulkiojo verslo aktą Apžvalgoje pateikėme visas iškilusias problemas. Turėtumėm pasirūpinti, kad mažos bei vidutinės įmonės galėtų lengviau patekti rinką, kad jos galėtų e, lengviau pasinaudoti kreditais, paskolomis, taip pat reikėtų mažinti administracinę naštą. Taryba, o taip pat ir aš, norėčiau pažymėti, beje, su džiaugsmu pažymėti, kad kad pradėta spręsti problemą susijusiu su mokėjimu uždelsimu. Mes siekiame mažinti naštą uh, e, smulkiams ir vidutiniams, uh, e, vidutiniams įmonėms. Norime, kad uh, jos nebūtų nemokios. Iš tikrųjų reikia na, e, mažinti administracinę naštą. Tai yra vienas iš svarbiausių tikslų. Taip pat mes norime e, paskatinti smulkių bei vidutinių įmonių kūrimą bei supaprastinti visą įmonės įkūrimo procedūrą. Norime uh, kad tokia procedūra užtruktų nelgiau kaip mėnesį. Toliau europinis patentas. Na, iš tikrųjų ir čia reikia skatinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. 22 valstybės narės jau paremė europinio patento sukūrimą. Tai taip pat turėtų daug naudos smulkiam bei vidutiniam verslui e, Europos Sąjungoje. Ponas Kreutzmann iškėlė tokį klausimą, kaip Europos Sąjungoje privačios įmonės statutą, sakė, kad tai yra vienas iš svarbiausių prioritetų, mes tam taip pat pritarėme. Tačiau mums kyla tam tikrų sunkumų dėl valstybių narių pozicijos, nes valstybės narės kol kas šimtų procentų dėl to nesutarė. Ir būtų tikrai e, didžiulis posūkis, labai svarbus posūkis e, mūsų politikoje, jeigu valstybėms narėms pavyktų susitarti dėl e, europinio patento. Taip pat jūs kalbėjote ir apie teisinį aiškumą. Ne vienas iš jūsų apie tai kalbėjote, taip iš tikrųjų klausimas yra labai aktuolus. Baigdamas, aš norėčiau tarti keletą žodžių apie 2020 strategiją. Aš manau, kad čia mums reikia tam tikrų taisyklių, nuostatų bei priemonių konkrečių veiksmų kurie pagerintų e, mažų bei vidutinių įmonių situaciją. Bet be abejo, čia e, prievalės tenka ir valstybėms narėms. Valstybės narės turi padaryti savo namų darbus, nepakanka europinių teisės aktų. Reikėtų supaprastinti mokesčių sistemas, reikėtų sukurti palankesnę aplinką mažoms bei vidutinėms įmonėms. Kai kurios valstybės narės tai jau suprato, uh, Baigdamas norėčiau padėkoti visiems jums uždėmesi. Ačiū. Um, Diskusijos šio klausimu baigtos. Balsuosime rytoj 12 val. dienos. Ir periname prie komisijos ir tarybos pareiškimų dėl besitėsiančios